Taigi, e, suprasdami situaciją, turėtumėm žinoti, kad tokie pakeitimai bus. Pranešės Kocelino pateiks e, savo vertinimą dėl galimybės pranešimą pateikti kitame posėdyje. Dabar jis yra pažymėtas aštuntuoju darbo tvarkės punktu. Jis dabar yra naikinamas, išbraukiamas iš darbo atvarkės, jo nenagrinėsime šiandieną, pereikime iš karto prie devintojo darbo atvarkės punkto, tai yra pranešimai apie 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Suteikiu žodį pranešiui ponui Stas. Ačiū. Ačiū, mėly kolegos. Aš manau, kad aš parengiau pranešimą, kuriuo negailiu mums patiems savikritikos. Vakar labai išsamei kalbėjome su trimis komisijos nariais. Kalbėjome apie Europos komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimą mes sutarėme, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra labai griežta procedūra, kurios reikia labai skaidriai laikytis. Tų pačių principų aš laikiausi ir rengdamas šį pranešimą. Tiesa, turiu pasakyti, kad buvo gan keista rengti tą pranešimą, nes mes tarsi patys tvirtiname savo biudžeto įvykdymą. Gera žinia yra ta, kad aš norėčiau paprašyti patvirtinti parlamento biudžeto įvykdymą. Turiu pasakyti, kad mano pranešimas yra maždaug 30-32 puslapių, priklausomai nuo skirtingų redakcijų. Ir aš turiu pasakyti, kad pažvelgiau gana kritiškai į tai, kas vyksta Europos parlamente. Nenoriu į nieką rodyti pirštais, aš remiuosi konkrečiais dokumentais, aš e, nieko nespėlioju. Šios dokumentus, kuriais aš remiausi, jūs galite rasti ir Europos parlamento tinklalapiuose. Aš jau kelintą kartą esu pranešėjas ir šį kartą laikiausi kiek kitų principų nei ankstesniais metais. Pirmiausia, aš pagalvojau, kad kadangi šis biudžeto įvykdymo tvirtinimas vyksta um, naujam parlamentui pradėjus veiklą, reikėtų kiek griežčiau pažvelgti į šią procedūrą. Būtent todėl aš iškėliau savo keletą atvirų klausimų, kuriais siekiau štai ko. Pirmiausia, turime stengtis, kad po keturių metų, kai vėl kelsime savo kandidatūras parlamento rinkimuose, e, busime teisingi savo ir, ir norėčiau išvengti tokios situacijos, kai rinkiminėje kampanijoje mums bus priekaištaujama dėl mūsų veiklos ir mes negalėsime savęs apginti. Nes Europos parlamentas išsilaiko ir veikia tik todėl, kad mes naudojamės mokesčių mokėtojų pinigais. 1,4 milijardų eurų. Toks yra Europos parlamento biudžetas. Tiesa, aš nežinau, ar jūs galite įsivaizduoti, kokie tai pinigai, vienai par kitaip ta suma tikrai yra labai didelė. Savo pranešimo projektą padalinau į keletą skyrių. Pirma aštuntoji dalis susijusi su bendru valdymu parlamente. E, bandy, bandau čia pateikti keletą faktų ir pasiūlymų, kaip reikėtų vertinti bendro valdymo parlamente mentalitetą. Parlamentas sudaro pirmininkų saiga, biuras, generalinis sekretorius, vyresnieji vadovai, aukštesni administracijos e, lygmenys ir bendru valdymu yra siekiama užtikrinti tinkamą parlamento veiklą. Todėl aš čia kalbu ir apie gerą valdyseną. Aš e, pateikiu ir rekomendacijas. Manau, kad reikėtų sustiprinti vidaus kontrolės standartus. Manau, kad dabar pats geriausias laikas e, reformuoti kai kuriuos kriterijus. To aš laikio, tikiuosi iš generalinio sekretoriaus. Di Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo proceso parengiau taip pat keletą punktų. Manau, kad mes patys turime stengtis labai kritiškai vertinti savo finansinį valdymą turime kalbėti ir apie atskaitomybę, accountability turime būti atskaitingi tiek prieš finansų įstaigas, tiek prieš um, savo piliečius. 21-24 straipsnėje aptariu parlamento finansinį teikimo procedūras. Jos yra vykdomos laikantis konkrečių procedūrų, čia yra pateikiama ir parlamento biudžeto suma 1,453 e, milijonų eurų. Tai sudaro daugiau kaip 1 procentą bendro ES biudžeto. Taigi, um, parlamento biudžetas sudaro mažiau nei 20 procentų ES institucijų administracinėms išlaidoms numatytų lėšų. Tada kitas skirelis yra viešieji pirkimai, labai rizikingas rytis. Aš turiu pasakyti, kad aš rėmiausi pono Kalvino pastabomis rengdama šį skyrių. Turime labai rimtai pasvarstyti, nes viešieji pirkimai yra labai kebli tema. Tai yra tarsi sąsaja jungianti viešuosius ir privačiuosius interesus. Ir šiame dalyke žaidžia labai dideli pinigai. Ir jei viešieji pirkimai vyks nesilaikant griežtų procedūrų, tuomet labai lengvai nuslysime į uh, grėsmės zoną, kai viešieji pirkimai nevyks skaidriai. Mano pastabos yra skirtos ir generaliniam sekretoriui. Turiu pasakyti, kad mano pastabos e, nenukreiptos prieš ką nors konkrečiai. Tiesiog mano pastabos yra skirtos tam, kad kompetentingi asmenys galėtų dirbti geriau ir skaidriau. Aš tikiuosi, kad viešųjų pirkimų problema visiems bus aiški. Pirmiausia, reikėtų akcentuoti um, nesamą lygsvarą tarp dviejų procedūrų. Mes anksčiau pateikdami biudžeto įvykdymo patvirtinimą atkreipėme keletą svarbių aspektų dėl viešų pirkimų. Nuo 39 iki 55 straipsnio yra aptariami parlamento vadovybės pareiškimai. Aš prieš keletą savaičių kalbėjau apie asignuotasias e, pajamas, apie įsipareigojimo asignavimus. Manau, kad e, ne visada parlamentui pasisekė sukurti tinkamą pasitikėjimą. Yra teikiamos ir generalinių direktorių ataskaitos. Aš e, pasisakyčiau už tai, kad generaliniai direktoriai kasmet pateiktų savo deklaracijas, kuriuose galbūt pažymėtų, kad kažkas nuveikta nepakankamai gerai, netlikta šimtų procentų. Ir būnant generaliniu direktoriumi taip pat galima labai kritiškai vertinti savo skyrios veiklą. Uh, Taigi generaliniai direktoriai patys galėtų kalbėti apie savo silpnasias vietas. 56-ame, 63-ame punkte aptariu rizikos valdymą. Čia noriu akcentuoti, kad svarbu paskirti asmenį atsakingą už rizikos valdymą 2008-2009 metų laikotarpyje buvo atkreiptas dėmesys į šią problemą. Pasiūlymas buvo sutiktas gan palankiai. Aš manau, kad rizikos valdymas yra tam prie susijęs su generalinio sektoriaus veikla. 64 88 punkte aptariama auditorumų 2008 finansinių metų metinė ataskaita. Aš pateikiau tarsi santrumpą šios auditorumų ataskaitos. Čia atkreipiau dėmesį ir į auditorumų prašymą. Tai aiškiai pažymėti kokioje srityje kokia politinė atsakomybė yra numatyta. 89-ame 97 punkte yra pateikiama parlamento vidaus audito metinė ataskaita. Turiu pagirti vidaus audito tarnybą Aš daugeliu atveju tiesiog pažodžiai rėmiausi jos vidinę ataskaitą ir rekomendaciją. 98 143, ne, 117, atsiprašau, punktas, tai yra frakcijų biudžetai. Yra pateiktos frakcijoms skirtos sumos, e, išvardėjami ir fondai, pensijų fondai. Praėjusiais metais biudžeto vykdymo patvirtinimas vyko dar prieš rinkimus ir jau tuo met buvo pabrėžti kai kurie svarbus klausimai, tokie kaip um, deficitai 121 milijonas eurų. Toks deficitas buvo nustatytas, o tai signalizuoja, kad kažkada mes susidursime su rimtomis problemomis. Aš prisimenu, kai prieš šešetą metų vyko pirmasis biudžeto įvykdymo patvirtinimas, tuomet deficitas buvo 28 milijonai eurų. E, o dabar susidariusios didelės sumos reiškia, kad buvo neteisinga žaidžiama įvairiose finansų rinkose, galbūt kažkas nepasisekė. Ir e, dažnai buvo sakoma, kad jei renkantis laisvanoriškus pensijų fondus bus susidurta su problemomis, tuomet administracija turės būti atsakinga už tuos, kurie pasirinko uh, pasirenkamus pensijų fondus. Tačiau aš nematau prasmės, nemanau, kad mokesčių mokėtojai turėtų būti atsakingi už tokį pasirinkimą ir tai aiškiai išaiškiu taip pat ir savo pranešime. Apgailę stauju ir manau, kad um, visiškai nepriimtina, kad prezidiumas šio klausimo visiškai neaptarė plenarinės sesijos metu. Ir paskutiniuose 46 punktuose aš aptariau Europos politinių partijų situaciją. Aš ir prieš keletą metų skatinau Europos parlamentą akcentuoti ekologijos ir aplinkosaugos principų laikymasi. Mes manome, kad turėtume parengti tokį planą, kad parlamentas taptų pirmtaku skatindamas anglės dvideginio išmetimo mažinimą ir 20 procentų tikslo pasiekimą, galbūt tai turėtų būti 30 procentų. Galiu pasakyti, kad esama ir teigiamų poslinkių. Pavyzdžiui, um, elektros energijos suvartojimas per pastarosius trejata metų sumažėjo 25 procentais. Tai yra tikrai nemažas pasiekimas. Daugelis atliekų yra perdirbamos e, ir atliekos e, sumažėjo per pus. O elektra, kurią naudojame um, e, Bruselėje, Strasbūrė, Luksemburgė, yra um, ekologiška elektros energija. Taigi galime ir toliau gražių istorijų pasakoti savo rinkėjams. Manau, kad svarbiausia akcentuoti tai, kad turime tapti pavyzdžiu. Pateikiau ir keletą kritiškų punktų. Manau, kad Europos parlamentas kai kuriuose srityse mm, nuveikė nepakankamai. Ypač e, galime, aišku, kalbėti apie atskirus parlamento narius ir Pagaliau Europos parlamento narių ir padėjėjų statuto įgyvendinimas. E, šis skyrius taip pat yra labai svarbus. Jis buvo svarbus ir tiek. Padėjėjų statutas buvo pakeistas remiantis vidaus auditoriaus išvadomis prieš du metus ir remiantis jo pateiktą ataskaitą, sistema buvo pritaikyta naujoms aplinkybėms ir manau, kad dabar yra pats geriausias laikas patikrinti, ar ta sistema tikrai veikia. Turėtume patikrinti, ar mes tikrai pasiekime tų rezultatų, kuriuos buvome savo išsikėlę galbūt būtų galima numatyti ir tam tikrus dalykus, kurias reikėtų tobulinti. Nekalbėsiu apie visas aplinkybės, manau, kad e, šia, šis mano pranešimas yra labai išsamus, tačiau mane riboja mano laikas. Turiu pasakyti, kad aš labai skaidriai dirbau su administracija. Ir tik tada perdaviau savo pranešimą vertimų tarnyboms, o dar prieš tai paprašiau uh, labai aukštų parlamento pareigūnų perskaityti mano pranešimą ir pateikti savo pastabas. Kalbant apie aiškinimo kriterijus, turiu pasakyti, kad aš bandžiau labai skaidriai bendradarbiauti su parlamento administracija. Prieš dvi savaitės Strasbūrė įvyko e, pirmasis susitikimas su šešėliniu pranešėju, kuris man taip pat pateikė keletą pastabų. Ponas Brandry rekomendavo kai kur galbūt sušvelninti mano pranešimo toną, nes Jis manė, kad toks tonas yra netinkamas, aš buvau labai atviras ir padariau keletą pakeitimų, o dabar su didžiausiu susidomėjimu lauksiu diskusijų ir taip pat lauksiu ir jūsų pakeitimų, kuriuos galite pateikti iki kovo antros dienos 12 val. Dėkuoju, dabar pradėkime diskusijas. Ehm, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui pranešėjui už jo pranešimą. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo, nes jūs buvote labai drasus Susidurime su dviemis problemomis, istoriškai vertinant. Pirmiausia, kompetencijų problema per pastaruosius e, keletą metų, ypač įsigalioju, rengiant Lisabono sutartį, e, kai kurios problemos buvo išspręstos. Antroji problema tai yra finansų skandalai. Per pastarosius metus ir šiose, šioje srityje daug kas pasikeitė, pagerėjo. Jūs savo pranešime apie tai taip pat kalbate. Vidinė audito kontrolė yra įtraukta į bendrą parlamento veiklą. Jūs kalbate apie konkrečias sumas, apie išlaidas, tačiau vis dėlto yra dar tokių punktų pranešime, kuriuos būtų galima patobulinti. Prieš dvi savaitės susitikti susitikę su šešėlinės pranešėjais, aš jau sakiau, kad Lisabono sutarties įsigaliojimas mums visiems turėtų reikšti lūžio tašką. Mes patys turėtume paieškoti sričių, kurias galėtume patobulinti. Ponas Tas kalba apie gerą parlamento valdyseną. Manau, kad būtent šioje srityje galime tobulėti. Antrasis svarbus dalykas yra skaidrumo klausimas. Ar mes norime, kad parlamento pasitikėjimas pasitikėjimas parlamentu mūsų rinkėjų tarpe padidėtų. Mums reikia, kad skaidrumas būtų šimtaprocentinis ir kalbant apie mūsų finansinį valdymą. Ponas Tas jau kalbėjo, kad labai svarbus paties pranešimo tonas. Mes kaip biudžeto kontrolės komitetas nega, neturime, tiesiog negalime sukelti tokio įspūdžio, kad viskas yra blogai, kad mes nesugebėme susitvarkyti su pinigais. Turime labai aiškiai pasakyti, kad būta pažangos pastaraisiais metais, tačiau manome, kad reikėtų imtis kitų žingsnių tobulinant visą sistemą. Manau, kad būtent tai yra labai svarbu. Ir pagaliau mano paskutinė pastaba yra ir punktelis susijęs su automobiliais. Yra siūlymas pereiti prie ekologiškų automobilių. Aš labai sveikinu šią idėją. Aš e, pasisakyčiau už tai, kad parlamentas galbūt suteiktų ir dviračius parlamento nariams, kad jie galėtų važinėti Briuselėje ir Strasbūrė. Gal tai, aišku, labai niderlandiškas e, požiūris. Aš pas neturiu dviračio, būtent dėl to teiksiu tokį pakeitimą. Kiitos puheenjohtaja. E, Haluaisin... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą už tai, kad jis e, bendradarbiavo su mumis taip atvirai. Pritariu jo požiūriui. Jo išeities taškas yra tas, kad mes turime galvoti iš mokesčių mokėtojų pozicijų. Juk naudojamės mokesčių mokėtojų pinigais, tai yra ne mūsų pinigai, neturėtumėm to pamiršti. Ir dar noriu įtraukti skaidrumo ir atvirumo elementą. Kai e, rengiausi 2008 metų biudžeto e, formavimo procesui, supratau, kad e, tai yra labai sudėtingas procesas. Dažnai net nesuprantame, ką patys darome sprendimų prieimimas taip pat nėra paprastas. O kai dėl paties pranešimo, norėčiau daugiau koncentruotumo. Galbūt reikėtų išmesti kai kuriuos pasiūlymus ir pranešimą sutrumpinti. Norėčiau atkreipti visų dėmesį į pastatų politiką, nes iš tiesų mokame per daug už pastatus negaliu suprasti, kodėl pirmiausia įsigijamas pastatas Strasbūrė, paskui aptinkamas asbestas, kodėl už tai tenka mokėti e, Europos mokesčių mokėtojams, už tai turėtų mokėti Strasbūro miestas o lankytojų centras turėjo būti baigtas prieš daugelį metų. Suprantama, kad yra problemų, tačiau kodėl viskas vyksta taip nesėkmingai, kodėl švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai problemoms taisyti. O kai dėl galimų patobulinimo sričių, tai taip, padarėme tam tikrus patobulinimus, pavyzdžiui, e, taikoma taisyklė, kai kompensacijos mokamos realiai patirtų išlaidų pagrindų. Tačiau vis dėlto yra galimybių pasiekti didesnės pažangos. Kalbėjau apie e, televizijos transliacijas. Bet iš tikrųjų, ar investicijos pasiteisina? Kiek žmonių žiūri parlamento televiziją? Ar čia nereikia kažkokių pakeitimų? Uh, Ir dar pritariu pranešėjui dėl mūsų įvaizdžio klausimo. Esama smulkių aspektų susijusių su lėšomis, tačiau dažnai parlamento reputacija nuo to nukenčia. Pagalvokime apie tai, kiek lėšų išvaistoma parlamento darbuotojų E, poilsinėms kelionėms, e, pavyzdžiui, slidinėjimo tikslais, nuo to nukenčia mūsų reputacija ir mes e, neturime reaguoti skubotai, nes dažnai aptikę klaidą mes jau patiriame spaudimą ir tenka veikti skubotai. Ir dar viena pastaba dėl automobilių. Čia pritarčiau pranešėjui, kad turime būti pavyzdžių piliečiams. Jei norime, kad piliečiai keistų savo elgseną, mes savo ruoštų turėtume keisti mūsų a, veiksmus ir elgesį. Lietui lyjant tikrai nenorėčiau važinėti dviračiu, tačiau neprieštaraučiau galimybei naudotis autobusu ar kitomis viešo transporto priemonėmis. Štai Suomijoje a, parlamentarai turi galimybę naudotis autobusu. Dėkuoju. Pane Grės, ačiū labai. Mielas Bartai, tu tikrai nuveikė labai gerą darbą. Aš nepamenu, kada skaičiau tokį ilgą pranešimą. Uh, Manau, kad mano reputacija nėra tokia, kad aš labai norėčiau ginčytis, tačiau vis dėlto turime labai aiškiai pasakyti, kas už ką atsakingas. Labai ilgai buvo diskutuojama tame tarpe ir biudžeto komitete ir tu visiškai neužsimeni apie šios debatus ir savo ruoštų pats nusprendi, kas už ką atsakingas yra. Tai man nelabai patiko, nes šie debatai vyko jau keletą metų. Kalbant apie tas svarbes temas, 2007, 2008, 2009 metus ir tais metais vykusias diskusijas, tos diskusijos ir temos neatsispindi tavo pranešime. Kalbėdama apie tokias svarbes temas, turiuomenyje, pavyzdžiui, sporto centrą, būtų gerai ir e, turint omenyje mokesčių mokėtojus, kad ši tema atsispindėtų ir čia. Manau, kad reikėtų kalbėti ir apie administracijos e, pasiskirstimo tikrinimą. Manau, kad šios temas taip pat neturėtume vengti. Dėl e, tų įtarimų, kurie gali kilti perskaičius šį pranešimą, manau, kad tas įtarimas nebūtinai pasitvirtina, nes mūsų komitetas gali pasigirti tuo, kad buvo atlikta labai svarbi administracinė reforma. Ir aš turiu pasakyti, kad sekretariatui kartais reikia skirti daugiau asignavimų vien todėl, kad reikia daugiau darbuotojų. Šiuo metu aš e, tikrai dirbu labai daug ir nenorėčiau, kad tos pateiktos formuluotės būtų tokios, kokios jos yra. Aš kaip e, narė nesu subsidijų gavėja. Manau, kad galime didžiuoti savimi, kad mes e, labai skaidriai parodome, kokias pajamas gauname. Aš e, gaunu atlyginimą ir nežinau, ką e, jūs turite omenyje, kalbėdamas apie tos finansinės informacijos paviešinimą. Mano supratimu, švelniai tariant, šis reikalavimas yra nereikalingas, nes šiaip jau visi mes esame tarsi subsidijų gavėjai. Nežinau, ar reikia, kad ir internetinėje erdvėje visa tai atsispindėtų. Dėl bendradarbiavimo ir bendro darbo Aš taip pat pasigėdau, pavyzdžiui, tų slidinėjimo iškilų. 84 tūkstančiai eurų yra išleisti ir dėl jų dabar ginčiamas, yra ir mažesnių sumų. Noriu paprašyti kolegų paramos, nes mums nieko kito nelieka. Turiu pasakyti, kad aš pasigėdau tų klasikinių biudžeto komitete aptariamų temų. Galbūt jas būtų galima įtraukti į pranešimą. Pane Hertog. E, e, Dėkuoju. Pirmininkė, aš esu socialistų frakcijos šešėlinė pranešėja ir aš norėčiau padėkoti ponui Stas bei kitiems šešėliniams pranešėjams už tai, kad e, mes visi sutelktinai galėjome dirbti ir parengti gerą pranešimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad socialistai džiaugiasi pono Stas iniciatyva paprašyti, kad būtų pateiktas penkių metų planas. Aš kalbu apie veiksmų planą, kuriame būtų numatyta, kokius tikslus parlamentas turėtų pasiekti per savo penkerių metų kadenciją. Būtų labai svarbu formaliai apibriežti šios tikslus penkeriems metams. Ypač, kai e, šiais tikslais siekiama daugiau skaidrumo, didesnio efektyvumo bei apskritai sėkmingesnio geresnio programų vykdymo. Dabar kalbėdama apie pranešimą. Kai ką reikėtų dar aptarti. Man atrodo, kad žmogiškieji bei kiti parlamento ištekliai turėtų būti kur kas atidžiau vertinti ateityje. Ir mes manome, kad reikia sustiprinti mūsų vidaus auditą. Vidaus auditas yra vidaus priemonė, kuri gali uh, iš tikrųjų patikrinti, kaip veikia kiekvienas Europos parlamento generalinis direktoratas, kiekvienas jo padalinys. Labai svarbu daugiau dėmesio yra skirti ir rizikos vertinimui. Svarbu yra išsiaiškinti, su kokiais rizikos veiksniais galime susidurti bei e, kaip galime į juos reaguoti. Aš manau, kad šį darbą reikia įforminti formaliai. Pritariu ponui Itelai ir poniai Gressler. Ir taip pat manau, kad mūsų pastatų politika galėtų būti kur kas geresnė nei yra dabar. Sporto klubas beje yra šio klausimo e, vienas iš aspektų. Yra ir keli pranešimo, kiti pranešimo aspektai, kurie yra labiau susijęs su e, frakcijomis. Ir aš manau, kad mes turime leisti frakcijų išdininkams bei generaliniams sekretoriams susitikti ir aptarti, ką galima būtų realiai pagerinti mūsų darbę. Ir tuomet mes galėtume geriau suformuluoti tuos punktus, kuriuose kalbama apie frakcijų finansavimą. Be abejo, mes norėtume, kad biudžeto kontrolės komitetas būtų stiprus, tačiau kartu mes manome, kad uh, Biudžeto kontrolės komitetas nėra Europos parlamento policija. O tai reiškia, kad turime nepamiršti, kokios funkcijos yra priskirtos mūsų komitetui, o kokį darbą turės atlikti kitos parlamento tarnybos. Taigi aš manau, kad nemažai kas padaryta, bet galime dar labiau pasistengti. Taip pat norėčiau padėkoti ir audito rūmų nariams nes jų ataskaitos buvo labai vertingos ir labai mums padėjo. Mes turime pozityviai vertinti situaciją, nes pastaraisiais metais daug kas pajudėjo teigiamą teisingą linkme ir negalime tų svarbių žingsnių nuvertinti. Manau, kad kaip tik turime elgtis atvirkščiai, turime kiekvieną kartą, kai tik tai galime žmonėms pasakyti, kad kažką sugebėjome pasiekti, kad kažką sėkmingai įgyvendiname. Turime apie tai viešai kalbėti. Dėkuoju už tai, ką norėjau pasakyti. Merci, Mačiau. Ačiū, pirmininkė. Kaip ir kiti kolegos, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus puikų pranešimą, Manau, kad jį netgi galime būtų apibūdinti kaip originalų. Kelios smulkios pastabos. Pirmiausia, lankytojų grupės. Mes galime pakviesti dvi grupės per metus. Ir aš manau, kad šis apribojimas iš tikrųjų yra nenaudingas. Labai dažnai būna taip, kad lankytojų delegacijų vadovas gauna iš Europos parlamento pinigų tam, kad tinkamai parengtų apsilankymą Europos parlamente. Dėl to kila tam tikrų problemų ne tik biudžeto kontrolės komitete, bet ir kai kur kitur. Jums tikriausiai apie tai yra žinoma, nes aš, pažiūrėjau, nekartą esu girdėjus iš variausių žmonių, kad e, jiems atrodo, kad labai keista, kad e, mes tiesiog grinai sumokame lankytojų grupių vadov, vadovams. Tai atrodo, kad yra smulkmena, tačiau iš tikrųjų tai yra smulkmena, kuri kenkia mūsų įvaizdžiui. Dar viena e, pastaba. Aš gyvenu šalia Luksemburgo. Ir uh, aš gyvenu visai šalia Strasbūro. Ir, ir kai mes kompensuojame žmonių atvykimo į Strasbūrą išlaidas uh, ir sumokame jiems uh, grinais, uh, Labai dažnai jie pastebi, kad, pavyzdžiui, tos kompensacijos yra pernelyg didelės. Kartais tos kompensacijos 800 ar net 1000 eurų viršyje realiai patirtas išlaidas ir žmonės tai mato ir natūraliai užduoda klausimą, už ką jiems yra sumokėta. Net jeigu jie ir, ir yra patenkinti tuo, kas įvyko ir jeigu jiems patiko Europos parlamente, vis tiek jiems yra neaišku, uh, kodėl mes tiesiog e, taip dalyjam pinigus lankytojams. Aš manau, kad e, reikėtų pakeisti šią sistemą, reikėtų reikalauti, kad būtų e, pateikti realiai patirtų išlaidų kvitai. Taip, aš suprantu, kad dėl to gali uh, frakcijų darbuotoja jai daugiau dirbti, nes reikės sutikrinti patiktus kvitus, bet manau, kad tokia sistema vis tiek būtų geresnė. Vienai, vienai per kitaip reikia spręsti šią problemą. Ir manau, kad būtų puiku, jei jūs įtrauktumėt šias mano pastabas į savo pranešimą. Aš galėčiau parengti atitinkamą pakeitimą. Nes šią problemą reikia spręsti, nes ji kenkia mūsų įvaizdžiui. Tikrai, nes mokesčių mokėtojams netrodo teisinga, kad mes jiems tiesiog vakelėje sumokame pinigus ir jie pato laimingai savo iškeliauja namo. Pane Deutsch, ponas Do Deutsch. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Ačiū labai, ponia pirmininkė. Mėly kolegos, aš taip pat noriu pasveikinti ponas Tas už tikrai puikų pranešimą. Norėčiau pateikti penkias pastabas susijusias su šiuo pranešimo projektu. Tvirtinant biudžeto įvykdymą buvo daug kalbėta apie skaidrumą. Norėčiau pasakyti, kad mes tikrai turėtume būti tuo geruoju pavyzdžiu kitiems. Dvidešimt septyniose valstybėse narėse yra dvidešimt septyni nacionaliniai parlamentai, kurie veikia. Ir turime nepamiršti šio fakto. Koks e, skaidrumas, kaip jis atrodo nacionaliniuose parlamentuose, ar ten skaidrumo pakanka ar ne, ir kuri valstybė galėtų būti pavyzdžių skaidrumo požiūriu. Taip pat turėtume keistis pažangiają patirtimi su nacionaliniais parlamentais. Ir turėtume atrastus gerosius dalykus prisitaikyti ir Europos parlamentui. Turėtume ieškoti geriausių sprendimų, kaip pagerinti Europos parlamento veiklą. Galima remtis ir jau pasiteisinusią praktiką, kurią naudojasi atskiros valstybės narės. Jūsų pastabas dėl atskirų detalių ir atskirų punktų aš pasižymėjau. Ir norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kas mane neramina. Man visada įdomu, kai yra teikiami siūlymai, kuriais siekiama parlamentą padaryti ekologiškesniu. Jūs pažvelkite, kiek dokumentų mes turime, kiek nereikalingų popierių guli ant mūsų stalų. Tam yra išleidžiami pinigai, o to tarpu tie pinigai galbūt galėtų būti išleidžiami tobulinant kompiuterinės e, sistemas, kad nereikėtų tiek daug puslapių spausdinti. Jūs tik pagalvokite, kiek popieriaus puslapių reikia spausdinti, norint, kad sklandžiai vyktų vienas vienintelis parlamento posėdis. Šiandien, pavyzdžiui, daugelis parlamento narių nedalyvauja komiteto posėdėje, tačiau ir jiems buvo parengti dokumentų paketai. Taigi tikrai sutinku, kad ekologijos tema yra labai svarbi, tačiau vien pažvelgus į šią posėdžių salę galiu konstatuoti, kad e, buvo išspausdinta per daug dokumentų rinkinių šiandien čia. Bendrai vertinant turiu pasakyti, kad pranešimo projektas yra tikrai geras. Parlamentas turi ir reikiamų išorės žinių, tačiau vis dėlto reikėtų tokio tinklalapio ar interneto prieigos kurioje būtų galima rasti visą reikiamą informaciją apie parlamento veiklą. Ir jei toks puslapis būtų, tuomet rastumėte daug dubliavimuose. Pavyzdžiui, atlikta daug įvairių tyrimų, renkta ataskaitų, kurios skirtos vienai ir tai pačiai temai. Reaguodamas į ponios greslę mintį, turiu pasakyti, kad turime laikytis, aišku, ir kai kurių tradicijų. Uh, Nekartosiu to, ką ji pasakė, bet ji tikrai buvo teisi. Tačiau šiame pranešime trūksta ir dar kai ko. turėtume turėti konkrečią nuomonę dėl kai kurių klausimų, kurie yra esminiai. pavyzdžiui, dėl parlamento narių veiklos. Parlamento nariai yra renkami tiesiogiai. Tačiau parlamente dirba ir nuolatiniai parlamento darbuotojai, kurie nėra renkami, tačiau jie priima uh, vienus ar kitus sprendimus. Manau, kad reikėtų skirti tuos sprendimus, kuriuos priima išrinkti parlamento nariai ir tuos sprendimus, kuriuos priima parlamento darbuotojai. Europos parlamente te atsakomybė nėra iki galo apibriešta. Čia dar turime daug ką nuveikti. Pranešėjai norėčiau pasakyti ir dar vieną dalyką. tvirtinant įvairių institucijų biudžeto įvykdymą, remiantis įvairiomis parengtomis nuomonėmis, kurį laiką atrodė, kad pateiktos nuomonės yra privalomojo pobūdžio. Turėkime omenyje, kad kalbame, sakykime, apie instituciją A ar B, tada parengti rengiama nuomonė dėl skaidrumo vienoje ar kitoje institucijoje. Gerai, kai tokia nuomonė yra parengiama, tačiau šios nuomonės ir rekomendacijos nėra privalomojo pobūdžio, tačiau parlamente mes iš tiesų turėtume laikytis nuomonėse teikiamų rekomendacijų. Mes turime tapti pavyzdžių kitiems ir Jei, pavyzdžiui, parlamentas dirba laikydamasis pasitvirtinusios metodikos, o kita institucija taip nedirba, tuomet turėtume teikti konkrečias rekomendacijas. E, Ponas Ranekas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti pranešėjo. Aš vėlavau į posėdį, nes dalyvavau kitame posėdė, todėl negirdėjau visko, kas buvo sakoma apie šį pranešimą. Aš noriu akcentuoti Europos politinės partijas, frakcijas ir fondus, kuriuos remia parlamentas. Manau, kad visa procedūra, kaip šios e, partijos ar fondai yra remiami, nėra skaidrios. 2008 metais parlamento prezidimas nutarė 6 milijonus eurų skirti papildomai Europos politinėms partijoms. Nereikalaudamas pateikti argumentacijos ar kažkokiu motivacijų, nes buvo kalbama apie tai, kad laukia mūsų Europos parlamento rinkimai ir mes esame suinteresuoti, kad kuo daugiau partijų būtų aktyvios. Tačiau iš tiesų tai galima pasakyti, kad tie pinigai buvo reikalingi pačioms frakcijoms. Tuo tarpu 2004-2008 metai šiame laikotarpyje 60 milijonų buvo skirta partijoms, 18 milijonų numatyta 2010 metais skirti partijoms. Taigi, pranešėjo norėčiau paklausti, arba tiksliau pasakius, pateikti jam du pasiūlymus. Pirmiausia, reikėtų aiškiai pasakyti, kad nėra kontrolės, kaip panaudojamos didelės sumos, kurias parlamentas skiria įvairioms partijoms ir fondams. Šiuo metu tikrai nėra jokios kontrolės. Pavyzdžiui, aš pateikiau keletą klausimų parlamente dėl 2008 metais paskirtų asignavimų. Europos politinės partijos kasmet e, parlamentui turi pateikti savo ataskaitą per pirmuosius šešetą finansinių metų mėnesių. Aš pastebėjau, kad pavyzdžiui žaliųjų frakcija tokios ataskaitos nepateikė ir parlamentas nesukontroliavo panaudotų asignavimų. Ir niekas to net nepastebėjo, kol aš neiškėliau klausimo parlamente. Tai rodo, kad parlamentas operuoja didelėmis mokesčių mokėtojų pinigų sumomis yra numatyti kontrolės mechanizmai, tačiau realiai jie neveikia. Tai yra tikrai netoleruotina, nepriimtina. Manau, kad mes kaip komitetas ir pats pranešėjas taip pat turėtų iškelti klausimą, kokia prasmė arba kiek prasmės esama ir kiek jos nesama finansuojant didelės, didelius finansinius fondus. Asignuo, asignavimai šio, šiems fondams e, per keletą metų išaugo ir aš nematau čia pagrindo, kodėl taip įvyko. Ähm, Ačiū labai. Aš e, nekalbėsiu apie konkrečias pareigybės Nesigilinsiu į smulkmenas, apsiribosiu ties dviemis klausimais. Pirmiausia, pranešime skaičiau, kad asbesto tema dar aktuali. Asbestas nėra visiškai pašalintas iš parlamento pastatų. Noriu pacituoti vieną sakinį, kuris parodo, kad e, to asbes, asbesto dar yra pastatuose, tačiau jis nekelia šiuo metu grėsmės. E, būtų įdomu sulaukti daugiau informacijos šią temą, nes mano galva ši problema yra labai svarbi ir Aš nežinau, ar tikrai nėra jokios grėsmės tiek parlamento nariams, tiek parlamento darbuotojams dirbantiems ES institucijose. Gal galėtumėte pateikti atas, atsiprašau, atsakymą. Pone Greslė kalbėjo apie kai kurios dalykus, kurie man buvo nauji. Manau, kad labai gerai, kad jūs kalbate šią tema, mes tikrai turime būti labai atsargus ir tikrai neturėtume pernelyg stipriai kritikuoti parlamento veiklos, parlamento narių padėjėjų statuto ir taip toliau. Ir paskutinė pastaba dėl lankytojų grupių. Su šia problema susidurėme mes visi. Na, tikrai neprivalu vokeliuose grinaisiais e, duoti pinigus. Prieš keletą metų netgi man pači, pačiai buvo taip, kad buvo įmanoma pervesti pinigus Galbūt, aišku, pačius darbuotojus reikėtų apmokyti ir supažindinti jais su tuo, kad galima pinigus ne tik vokuose grinaisiais duoti lankytojų grupėms, tačiau ir pervesti. Labai ačiū. Ar ponas Sarmas iš auditorių e, rūmų norėtų pasisakyti? Prašom, ponė Sarmas. Ačiū, pirmininkė. Neturiu e, komentarų pono Stajas pranešimo atžvilgių. Pranešimas mūsų teismo narius įkvepia. Tiesiog norėčiau e, akcentuoti keletą aspektų. Visų pirma, e, susitarimai dėl įsigijimų taip pat veiklos ataskaita, išlaidos skirtos frakcijoms. Noriu pasakyti, kad auditorumai šiuos tris aspektus uh, seka. Kai dėl išlaidų frakcijoms, tai šiais metais atlikome tyrimą ir uh, ketiname uh, publikuoti mūsų išvadas. Dėkuoju. Dėkoju. Na, baigdamas norėčiau padėkoti vicepirmininkui Stajas. Esu nuoširdžiai dėkingas jam už atliktą darbą. Tai yra tikrai giluminė analizė. Sveikinu tai, ką ponas Stajas mm, sako apie pagrindinius klausimus. Visų pirma, dėl lankytojų centro. Na, o e, didžiausi pinigai tenka uh, viešiesiams pirkimams, statinių politikai, nepamirškime, kad būtent šios rytis reikalauja daugiausia mokesčių mokėtojų lėšų. Na, o jei po keleto mėnesių vėl pradės griūti lubos Strasbūrė, tai žmonės vėl bus labai nepatenkinti, nes suprantama, tai reikalauja didžiulių lėšų. Nepamirškime ir to, kad brangiai kainuoja mūsų kelionės iš Briuselio į Strasbūrą. Nesažininga tai, kad šios miestus e, aptarnauja daugelis e, skrydžių bendrovių. Na, bet pareikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra 2008 biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ir čia jau kalbėsime apie tarybą, auditorumus, ekonominių ir socialinių reikalų komitetą ir regionų komitetą. Pone Stars. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš žinau, kad mus spaudžia laikas, tačiau buvo pastabų ir buvo klausimų. Noriu visiems padėkoti už pastabas. Aš tikiuosi, kad sulauksiu ir pakeitimo, tada bandysime ieškoti visus tenkinančių formuluočių. Ponios Greslė pastaba dėl biudžeto komiteto ir geresnių formuluočių, taip aš visiškai pasiryžęs patobulinti tekstą. Pone Hercog teisingai kalbėjo apie susitarimą su šešėliniais pranešėjais ir ponas Van Heke taip pat kalbėjo apie frakcijas, politinės partijas ir fondus. Mes turėtume pamastyti ir pasikonsultuoti su frakcijų išdininkais. Tikrai turime daug manevro laisvės šioje srityje. Panas Van Heke, jei skaitėte labai atidžiai mano e, pranešimą, tai nuo 98 iki 95 punkto aš labai kritiškai vertinu sprendimų prieimimo procedūrą. Čia kalbama apie mm, asignavimus skirtus frakcijoms, politiniams e, fondams ir partijoms. Manau, kad e, sprendimai dėl e, asignavimų skyrimo frakcijams ir fondams neturėtų vykti be konsultacijų. Jūs kalbėjote apie 6 milijonus, kurie buvo skirti frakcijoms. Europos frakcijų kontrolė, turiu pasakyti, kad lygindamas tai, kaip kontrolė vykdoma parlamente ir kaip ji atrodo nacionaliniuose parlamentuose, tai turiu pasakyti, kad vis dėlto mes esame čia pavyzdys. Auditorumai pateikė ataskaitą dėl kontrolės, galbūt kažkada bus pateiktas, pateikta ir neįlinė ataskaita šią temą. Aš pritariu bet kokiems pasiūlymams dėl tobulinimo, dėl ekologijos. Aš tikrai neturėjau jokios informacijos ir jei jūs esate teisus, tai jūs e, esate pirmasis kuris akcentavo žaliųjų fondą. Ačiū. L'onorevole Olmeyer, prego. Atsiprašau, ponia pirmininkė, dėl statinių politikos, kadangi aš esu atsakinga pranešėja biudžeto kontra, e, komitete. Uh, Buvo sutarta su Europos parlamentu ir neseniai su komisija. Yra sudarytas klausimų sąrašas, juose atsis, jame atsispindi ir viešųjų pirkimų klausimai, atsakoma ir į ponos tajas klausimą dėl konkrečių viešųjų pirkimų procedūrų. Uh, yra pateikiama informacija, kodėl kai kuriais atvejais taikoma viena ar kita procedūra. Dėl tokių klausimų, kurie buvo svarstami ir ankstesniais metais Europos parlamente, tai nuosavybės santykis, kam priklauso žemės nuosavybės teisė, su kuo bendradarbiaujama, kokiu pagrindu remiantis bendradarbiaujama, iki kada mm, gal, galioja e, žemės nuosavybės teisė ir tų dokumentų yra labai daug, yra 150 e, puslapių. Aš manau, kad e, galėtume labiau bendradarbiauti su komisija ir tokiu būdu mūsų statinių politika taptų skaidresnė. Labai džiugu, kad ši tema yra minima pranešime kartu su komisija ir Europos e, parlamentu mes rengiame rekomendacijas ir mūsų tikrai laukia įdomios diskusijos. Dėkoju, o dabar siūlyčiau pereiti prie 2008 metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir e, prie atskirų institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tai yra prie tarybos Teisingumo teismo auditorumų, ekonominių ir socialinių reikalų komiteto, regionų komiteto, Europos ombudsmeno tarnybos bei Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojo tarnybos. Dėkuoju, pirmininkė. Man yra didelė garbė Jums šiandien pristatyti savo pranešimo projektą. Aš stengsiu kalbėti trumpai. Ir pirmiausia, norėčiau užsakyti bendro pobūdžio pastabą. Jei jūs paprašytumėt, kad aš vienu sakiniu apibrėžčiau ES institucijų finansinę politiką, aš pasakyčiau štai ką. turime vertinti auditorumų bei Europos Teisingumo teismo, regionų komiteto bei ekonominių ir, ekonominių, ekonominių ir socialinių reikalų komiteto darbą. Kai kurios iš šių institucijų, pavyzdžiui, ETT, susidūrė iš tikrųjų su tam tikromis problemomis, kurios buvo susijusios su viešųjų pirkimų konkursų skelbimu. O šios problemas buvo aptiktos audito metu. Be ETT egzistuoja ir šešios kitos ES institucijos, kurias aš jau išvardėjau. į šį sąrašą neįeina taryba. Ir aš iš tikrųjų nenorėčiau sukelti institucijų santykių krizės, nes šiandien ES reikia vienovės, vienybės daugiau nei kada nors anksčiau. Europos parlamentas privalo reikalauti, kad taryba realiai pradėtų su mumis bendradarbiauti. Tai, kaip tai daro visos kitos ES institucijos. Taryba nepateikė savo veiklos ataskaitos, skirtingai nuo visų kitų ES institucijų. taryba savo veiksmus pateisina tuo, kad egzistuoja džentelmen, džentelmenų susitarimas, kuris buvo sudarytas 1970 metais, kuomet kontekstas ir aplinkybės buvo visiškai kitokios nei dabar. Tuomet šis susitarimas buvo rengiamas atsižvelgiant į 70-mečio situaciją. Taigi dabar, minėdami šio džentelmenų susitarimo 40-metį, galėtume susimastyti, ar nereikėtų jo keisti. Nes panašu, kad taryba tiesiog naudojasi šiuo susitarimu bei pasiteisina tuo, kad finansinėme reglamente nėra reikalaujama, kad taryba teiktų savo veiklos ataskaitą. Europos parlamentas norėtų, kad taryba pateiktų jam savo veiklos ataskaitą, išsame veiklos ataskaitą Pirmiausia, dėl to, kad mes norime būti tarybos e, e, partnerių, ne jos e, priešų. Šį klausimą reikėtų aptarti su pirmininkaujančios valstybės atstovais bei su kitais tarybos atstovais. Uh, Nes panašu, kad situacija iš tikrųjų nesikeičia. Nematome jokių teigiamų poslinkių. Taryba tiesiog stengiasi išvengti e, smūgių. Ir minimum minimorum, štai kaip galėčiau atsakyti į tarybos veiksmus. Taigi mes norime tarybai aiškiai pasakyti, kad e, jos veiksmai mūsų netenkina. Viena iš problemų yra visų tarybos biudžete nenumatytų sąskaitų uždarimas, kurį reikėtų padaryti atsižvelgiant į e, auditorumų bei vidaus auditorius rekomendacijas. Toliau taryba turėtų paskelbti visus administracinius sprendimus. kai jie yra pateikiami kaip biudžeto punktų teisinės pagrindas. E, trečia, reikia, kad būtų geriau tikrinamos sąskaitos, kaip to reikalauja Daus auditoriaus rekomendacija. Ketvirta, Reikėtų taip pat e, renk, e, mums pateikti tarybos metinės veiklos ataskaitą, kaip to reikalaujama pagal finansinių reglamento 60 straipsnio 7 dalį. Ir galiausiai mes taip pat privalome, kad e, būtų labai aiškiai mums paaiškinta, kodėl lėšos kilnojamos iš vieno punkto į kitą tarybos biudžete. Ir šios atsakymus turėtume gauti raštu. Ir apskritai taryba turėtų į Europos parlamento komitetų klausimus atsakinėti raštu. Taigi mes tikimės, kad taryba supras šį mūsų ženklą ir atsivers mums. Na, Vertėtų dar paminėti, kad tais atvejais, kai atsa tarybos atsakymai raštu mūsų netenkina arba jie nėra pakankamai išsamus, turėtų būti numatyta galimybė mums susitikti su tarybos atstovais. Kad jie galėtų savo atsakymus papildyti ir žodžiu. Šioje salėje yra kolegų, kurie yra kur kas labiau patyrę nei aš. Ir be abejo, Mes savo darbe, vienaip ir kitaip, atsižvelgėme į savo ankstesnę patirtį. Ir tai gal kiek atakojo mano žodžius. Dabar apie visų kitų institucijų biudžeto įvykdymą. ETT. Aš visiškai pritariu auditorumų nuomoniai nuo šios institucijos, kurioje yra pasakyta, kad ETT turėtų parengti efektyvesnę viešų pirkimų konkursų skelbimo, skelbimo ir vykdymo tvarką. Europos teisingumo teisme buvo neseniai įsteigtas vidaus auditoriaus padalinys. Na, jei vertintume tik tai techninę šio klausimo pusę, atrodytų, kad viskas yra gerai. Tačiau aš vis dėlto norėčiau patarti didinti darbo efektyvumą. Pavyzdžiui, sukuriant veiksmingesnę struktūrą ir geriau išnaudojant žmogiškuosius išteklius. Nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai susitikinęs, kad kai kurios pareigybės dubliuojasi Europos teisingumo teisme. Toliau, ekonominių ir socialinių reikalų komitetas. Nieko ypatingo negalėčiau pasakyti apie šį komitetą, tačiau toliau regiono komitetas, vėlgi nelabai ką galėčiau pasakyti. Na, nebent galėčiau pasidžiaugti tuo, kad uh, regionų komitetas ir ekonominio ir socialinių reikalų komitetas pasirašė administracinio bendradarbiavimo susitarimą. Manau, kad vertėtų dar kartą mums pakartoti mūsų jau anksčiau užsakytą rekomendaciją, kad regionų komitetų nariai pateiktų finansinės deklaracijas, tam, kad e, visiems būtų viskas aišku. Nes Europos parlamento nariai teikia tokias deklaracijas ir mes galime užduoti labai suprantamą klausimą, kodėl regionų komitetų, komiteto nariai yra traktuojami kitaip nei Europos parlamento nariai. Nes mokesčių mokėtojai iš visų mūsų tikisi vienodo sažiningumo ir skaidrumo. Toliau Europos ombudsmeno tarnyba. Neturiu jokių pastabų. Tiesiog norėčiau paminėti, kad, jog pastebėjau šios institucijos plėtros tendenciją. nes e, darbuotojų skaičius, pareigybių skaičius šioje institucijoje pastaraisiais metais beveik padvigubėjo e, ir išaugo nuo 31 e, iki 57. Na, Europos ambasmeno tarnyba taip aiškina tuo, kad uh, jie gauna vis daugiau daugiau skundų ir kad šie darbuotojai yra, yra iš tikrųjų reikalingi. Uh, Toliau, Europos duomenų apsaugos prižiūrėtojo tarnyba. Vėlgi, norėčiau tik tai pasidžiaugti tuo, kad finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymas dabar yra konsoliduotas. Be to buvo pastaraisiais metais sustiprinta iš šios institucijos vidaus audito tarnyba. gerbėjai ponai ir ponios. Panašu, kad panašu, kad mes turime rimtą problemą, problemą su taryba, su tarybos biudžetu. Nepasint to, kad ši problema, ko gero, nešauks į kokią rimtesnę uh, krizę. Bet vis tiek privalome apie tai kalbėti. Mes norėtume, kad taryba suvoktų, jog mes nesame jos priešas, mes norime partnerystės susitarimų pagrysto bendradarbiavimo. Europos parlamentas prižiūri pagal visus savo įgaliojimus tarybos darbą. Mes parašėme kelis laiškus tarybai ir šiuo metu laukime tarybos atsakymų. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes nenorime iš esmės pakeisti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros. Mes tiesiog norime pateikti e, tinkamus atsakymus mokesčių mokėtojams. E, Ačiū pirmininkė. Bendrai kalbant, galėčiau pritarti tam, kas jau buvo pasakyta, kad, kas išsakyta pranešime, už tai dėkoju pranešėjui. Dabar norėčiau pateikti keletą komentarų. Pirmasis. Dėl formaliosios pranešimo pusės. Manau, kad svarbu dokumento pradžioje daryti nuorodą į dokumentą patvirtintą 2009 lapkričio 23 25 dieną didžiąją balsų daugumą. Manau, kad tai ir pagrindžia tekstą, kurį nagrinėjame. Antra, pranešėjas ketvirtame, penktame ir aštuntame punktuose minita džentelmeninų susitarimą su taryba. Suprantu, kuo grindžiamas tas paminėjimas, tačiau praeitais metais, gruodžio mėnesį, nusprendėme šio susitarimo neminėti. Nes mes e, kvestionavome, ar žinoma iš viso, kas patenka į šį susitarimą. Prašėme tarybos pateikti jo kopiją raštu, tačiau to nebuvo padaryta. Taigi praeitais metais apsispręsta šio susitarimo neminėti. Tačiau jeigu kam nors norėtųsi jį įtraukti į pranešimą, tai uh, jį reikėtų minėti taip, kad būtų suprantama, kad uh, esame pasiruošę jį diskutuoti su sąlyga, jei e, jo tekstas mums bus pateiktas raštu. Tačiau nemanau, kad reikėtų švaistyti daug laiko e, sustarimui, kurio tekstas nėra iki galo žinomas. Tokia išvada buvo padaryta metų pabaigoje. Ir trečia, vienuoliktas punktas mūsų e, turimame pranešimo projekte. Galbūt čia yra vertimo klaida. Tačiau manau, kad ši formuluotė yra ganėtinai silpna. Praeitais metais išsakyta daug kritikos ir mes tarsi priminėme tarybai, e, kad į tą kritiką reikia atsižvelgti. Bent jau daniškoje versijoje vartojama žodis primenama, bet manytume, kad reikėtų ne tik tai priminti tarybai apie jos įsipareigojimus, bet iš jos turėtų būti pareikalauta atsakyti į klausimus atsiskaitant, kas buvo padaryta. Taryba bando kartais pateikti atsakymą. Pavyzdžiui, tarnybos neatsakingos už biudžetą dažnai yra šiek tiek pakeičiamos ar joms suteikiamas kitas pavadinimas ir taip atsisak, e, atsikratoma atsakomybės. Bet mes turime reikalauti, kad jos būtų laikomas. Ir e, dar viena pastaba. Praeitais metais kalbėjome apie naujausią informaciją ir aš tikiuosi, kad pranešėjas per ateinančius metus atnaujins informaciją, pateikdamas kuo naujesnių pavyzdžių. Pateiksiu pavyzdį. Štai 2007 ataskaitose būta milijonų milijonai, didžiulės sumos perkeltos iš vertimo žodžių biudžeto į kelionių biudžetą. Tai, tai tam tikra prasme yra administracinis biudžetas. O kokia situacija buvo 2008-aisiais? Ar tokia tendencija tęsiasi, ar situacija pagerėjo? Aš manau, kad tokių tendencijų vertinimas apspręstų mūsų išvadas, ar vis dėlto taryba įsiklauso į mūsų rekomendacijas, gerina situaciją, ar vis dėlto problemos identifikuotos praeitais metais lieka. Visiškai įmanoma, kad čia esant tarybos atstovams jie sugebės atsakyti šios klausimus tiesiai šviesiai, nes būtent to ir pageidaujame. Artimesnio dialogo su tarybą. Džiugu, kad tarybos atstovai yra čia šiandieną ir aš manau, kad jie prisidės prie tokio dialogo gilinimo. Ir paskutinė pastaba bandant išsiaiškinti, kaip dirbsime per kitą posėdį, paprašyčiau pirmininko ir pranešėjo imtis iniciatyvos pakviesti tarybą į oficialias diskusijas. Mes galėtumėm paruošti klausimus, o tarybos atstovai galėtų juos atsakyti. Dėkuoju. La volevo rassicurare che su questo punto ci siamo già mossi così eh, facendo. Aš norėjau patvirtinti, kad e, dialogo su tarybos rytyje jau pasistumėta į priekį. Aš manau, kad iš tarybos reikėtų reikalauti daugiau. Kaip sakėte, tarybai jau buvo išsiustas atitinkamas raštas. Toliau, ponė Leveli. Dėkoju, pirminkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris labai ryštingai pasirinkdamas e, draugiškus, bet griežtus žodžius, iškelia ne vieną klausimą. Aš manau, kad pats laikas imti šios klausimus spręsti. Jei to nepadarysime šiandieną, kai reikia apsispręsti dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kadagi atsiras tinkama proga mes turime jau tam tikrų užuominų apie tai, kad iškilusias problemas būtų galima išspręsti. Ar mūsų santykiai su taryba yra tokie patys kaip 1970-aisiais? Manau, kad realybė ženkliai pakito. O džentelmenų susitarimas kuris puikiausiai tiko 70-aisiais metais, yra pasenęs, atgyvenęs ir mes negalime vadovautis vien tik tai juo. O kai dėl dešimto darbo atvarkės punkto ir tarybos biudžeto gyvenimo patvirtinimo, aš manau, kad tas patvirtinimas neturėtų būti suteiktas. Manau, kad iš principo reikia peržiūrėti dar 70 metais pasirašytą džentelmenų susitarimą. Tai išvelgiu kaip galimybę šį susitarimą peržiūrėti. Naujasis e, tarybos. E, pirmininkas dabar disponuos daug didesnėmis sumomis, taigi dabar pats laikas pasinaudojus progą kelti šios klausimus. Kai dėl teisingumo teismo, tai pranešėjas atkreipia mūsų dėmesį į ne vieną iš trūkumų, gana ženklių trūkumų, pradedant vienos kalbos vartojimu, baigiant per trumpais laikotarpiais viešiesiems pirkimams, viešųjų pirkimų procesams įgyvendinti, konkrečiai konkursiniams procesams ar konkursiniams pasiūlymams pateikti. Aš manau, kad čia reikia skirti šiek tiek daugiau dėmesio. Visiems šiems aspektams manau, kad teisingumo teismo biudžeto įvykdymą galima patvirtinti bet vis dėlto reikėtų kreipti didesnį dėmesį viešiesiems pirkimams. Auditorumai. Man šis klausimas ypatingai aktualus. Nesuprantu, kodėl mūsų komitetas negali būti sažiningas auditorių rūmų atžvilgių. Pirmiausia, audito rūmai pateikė savo specialią ataskaitą spaudai ir tik paskui mums, o mes su tuo taikstomės. Manau, kad reikia peržiūrėti kai kurios oficialius susitarimus bei praktinį e, jų poveikį. Manau, kad mes turėtumėm uh, vaidinti savo vaidmenį šioje srityje, nes juk esame išrinktieji Europos piliečių atstovai. Taigi manau, kad pribrendo laikas atkreipti visų dėmesį į šią problemą. Esu įsitikinęs, kad pranešėjas yra teisus. Jis sako, kad rūmų nariai turėtų pateikti interesų deklaraciją. Tai labai teisinga pastaba. Taip pat pritariu pranešėjui kalbančiam apie strategiją. Ir prieš patvirtinant biudžeto įvykdymą iš uh, e, rūmų narių reikėtų pareikalauti papildomų paaiškinimų. Toliau, ekonominių ir socialinių reikalų komiteto biudžetas komiteto nariai yra išrinkti atstovai, taigi e, būtų tikslinga iš jų taip pat pareikalauti e, finansinių interesų deklaracijos. Ombudsmeno tarnyba. Ne viskas kol kas aišku, pranešėjas išryškino keletą e, probleminių sričių, tačiau manau, kad e, E, šios tarnybos biudžeto įvykdymą galima patvirtinti. Ta pati pasakyčiau ir apie Europos e, duomenų apsaugos priežios instituciją. Taigi, apibendrindamas pasakysiu, kad dabar, būtent dabar pats laikas išsiaiškinti kai kurios klausimus. Jei ne dabar, kada tai galėsime padaryti. Manau, kad tai reikia spręsti dabar, nes mūsų kaip komiteto pareiga būtent ir siekti aiškumo šiais klausimais. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjui už tokį kritišką, bet aišku ir objektyvų pranešimą. Ačiū pirmininkė. Vėler. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Visiškai pritariu jo kritikai, pritariu ir anksčiau kalbėjusiems. Manau, kad kritika nėra perdėm griežta, ji gan diplomatiška. Tačiau mane kaip naujokas šiame komitete stebina tai, kad kritika tarybai nėra nauja. Jūs sakote, kad kiekvienais metais e, kritikuojate tarybą. Na, o dėl viešųjų pirkimų procedūrų manome, kad negalima pasiteisinti, ar taryba negali pasiteisinti tuo, kad ji neturi kokios nors reikiamos ant to viešieji pirkimai nėra skaidrus. Daug pavyzdžių galima rasti ir valstybės valstybėse narėse. Ten taip pat daroma klaidų organizuojant viešuosius pirkimus, tačiau taryba turėtų siekti labiau ambicingų tikslų. Mane stebina ir tai, kad plenarinėme posėdyje nebuvo tarybos atstovo, kai buvo aptariama ši tema. Taryba man paprastai visada buvo labai konstruktyvi partnerė taikinimo komitete aš taip pat dažniausia tarybą patyriau kaip pasiryžusią dėrėtis partnerę, todėl mane labai stebina tai, kad dabar yra kitaip. Galbūt čia galima būtų pritaikyti vokišką patarlę, kai eina kalba apie pinigus draugystės dinksta. Po Lisabonos e, įvyko, Lisabonos sutarties įsigaliojimo įvyko tam tikrų pakeitimų Mes e, kalbame apie biudžetą, kuris e, buvo vykdomas prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai, o biudžeto vykdymo patvirtinimas vyksta jau įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Taigi, manau, kad taryba turi laikytis tų pačių kriterijų, kuriuos mes taikome ir kitoms institucijoms. Man buvo labai įdomios e, paties pranešėjo mintys ir klausimai dėl neskaidrių procedūrų ir gana atsainios tarybos pozicijos, dėl tarybos nedalyvavimo parlamento posėdžiuose. Manau, kad Būtent šiuos dalykus turėtume pabrėžti, nes po Lisabono sutarties prasidėjo nauja era, kuri prasidėjo ir tarybai. Norėčiau pranešėjo paprašyti, kad e, galbūt ir šešėlinių pranešėjų susitikime mes dar kartą grįžtume prie šių temų. Greslė. Ačiū labai. Aš norėjau paklausti pranešėjo, kiek mes pasistumėjome į priekį su taryba. Mes teikiame tarybai klausimus, tačiau tų klausimų taip ir nesulaukėme net e, internetinėje erdvėje buvo kažkokie keisti pietų su taryba, tačiau pačios procedūros nėra aiškios. Aš pati turėjau tokią slaptą viltį, kad po mūsų paskutinio posėdžio su taryba mes vis dėlto sugebėsime žengti į priekį, tačiau niekas neatsitiko. Turime permastyti kai kuriuos savo žingsnius ir pirmiausia turime akcentuoti tai, kad taryba turi laikytis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Kol kas mes negavome jokios informacijos iš tarybos. Būtų džiugu, jei komisija e, taip pat pateiktų savo poziciją. Galbūt galėtume išsiųsti šį klausimą ir komisijai. Prašymas dėl duomenų apsaugos pareigūno ir ombudsmeno Aš pastebėjau, kad pastaraisiais metais šioms institucijoms skiriama daugiau asignavimų, kuriama daugiau naujų darbo vietų, galbūt galėtume iš jų pareikalauti pateikti ataskaitą, kaip išleidžiami tie pinigai. Pavyzdžiui, jei Europos ombudsmenas išsiunčia tik dešimt laiškų ar atsako į dešimt laiškų, tai nu, turėtų būti teikiamos ir ataskaitos. Dėl finansinių interesų manau, kad jų deklaracijos turėtų būti pateikiamos viešai. Ponios Zender prašymui taip pat pritarčiau. Um, audito rūmų darbuotojai taip pat turėtų pateikti savo finansinių interesų deklaracijas. Uh, Dėl socialinių reikalų komiteto ir regionų komiteto e, turiu pasakyti, kad galbūt galėtume rem, e, reformuoti šių komitetų veiklą. Thank you, Chairman. Pane Andrėjus, dėkuoju pirmininkė. Aš kalbėsiu konkrečiai apie tarybos biudžetą. Kadangi man atrodo, kad kaip ir kalbėjo panas Černetskis, Būtent e, tarybos biudžetas kelia didžiausių problemų. Aš manau, kad mes turėtume atidėti tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimą. Praeitais metais mes e, atidėjome biudžeto vykdymo patvirtinimą ir galiausiai lapkričio mėnesį, man balsavus prieš, vis dėlto jį uh, suteikėme. Aš manau, kad mes elgėmės nepakankamai griežtai. Uh, 11 punkte e, yra priešta, jog yra akivaizdu, kad mes turime susilaukti atsakymų iš tarybos į labai konkrečius jai pateiktus klausimus. Pavyzdžiui, ar, darbu, ar buvo uždarytos visos tarybos biudžete nenumatytos sąskaitos. Aš noriu, kad taryba atsakytų į klausimus, kurie, kurie buvo jai pateikti praeitais metais. Jei šių atsakymų negavome, negausime, tuomet negalėsime įvykdyti, patvirtinti tarybos e, biudžeto įvykdymo. Nes e, praeitais metais lapkritį taryba pažadėjo mums sureaguoti į visas mūsų pastabas. Taigi aš manau, kad reikėtų patikrinti, ar iš tikrųjų ji taip ir padarė. Taigi iš tikrųjų aš pritariu ponioj, ponios e, rivalilink požiūriui mes turėtume daugiau nebedelsti. Imtis veiksmų reikia dabar. Pone Ajala. Ačiū pirmininkė. Na, aš norėčiau taip pat pateikti klausimą susijusį su tarybos biudžetu. Aš atsimenu, kad praeitais metais Generalinis sekretorius, tarybos generalinis sekretorius e, e, pateikė mums atsakymus. Na, gal reikėtų pamastyti, kas galėtų tai padaryti šiemet. Ar tai turėtų būti pirmininkaujančios šalies e, vadovas, ar koks nors kitas tarybos atstovas. Ar vėl mus patenkins generalinio sekretorijos atsakymai. Praeitais metais viskas buvo aišku, mums buvo, buvo akivaizdu, kad atsakymas mums turi pateikti generalinis sekretorius. Tačiau šiemet, šiemet mes žinome, kad tarybai buvo nusiųstas laiškas, e, pranešėjas įminėjo, tai gal jis galėtų mums pateikti jo kopiją. Ir antra, mes norėtume sužinoti, kas turėtų būti atsakingas, pirmiausia, mūsų komitetui, už tos pokyčius, kurie vyksta šiuo metu tarybai, taryboje. Ponas Sarmas. Dėkuoju, pirmkė, aš nieko nenorėčiau pasakyti. Dėkuoju. Toliau žodį vėl suteikiu pranešėjai ponui Černeckiui. E, dziękuję panie przewodniczący. Chciałem e, bardzo podziękować e, moim znajomym. Dėkuoju, panie pirmininkė. Na, aš norėčiau nuoširdžiai visiems padėkoti už labai įdomias pastabas. Taip pat dėkoju ir pranešėjai, kuris parengė pranešimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo praeitais metais. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad aš kritiškai vertinu džentelmenų susitarimą ir manau, kad turime apie tai kalbėti. Ponas Sudigarden, ponia Andriasen minėjo 11 punktą. Ir kolegoms pasirodė, kad aš nepakankamai griežtai suformulavau šį, e, šį punktą. Nes iš esmės mes tiesiog norime pakartoti, mes tiesiog kartojame tos pačius klausimus kiekvienais metais. Tai reiškia, kad mes dar negavome tarybos atsakymų. Dėkuoju ponu Revelinį už jo labai svarbes, labai vertingas pastabas. Iš tikrųjų situacija septintajame, aštuntame e, dešimtmečiuose buvo e, visiškai kitokia. Ir turime reikalauti, kad būtų atsižvelgta į auditorumų rekomendacijas ir kad galiojanti tvarka būtų pakeista. Jūs tikriausiai prisimenat tas audras, kurias mūsų komitete sukėlė tai, kad Teisingumo teismas viešai žiniasklaidai paskelbė kai kuriuos faktus. Prieš pateik, pateikdamas juos mums. Taigi, mes galime prisiminti daugybę įvairiausių posakių, kad, kad švietimas yra kur kas svarbesnis nei baldai. Bent jau toks posakis egzistuoja Lenkų kalboje. Tai ir iš esmės e, šio posakio, šio posakio esmė yra ta, kad mes turime pradėti nuo savęs. Dėkuoju ir poniai Martin Maitin už puikias pastabas. Nes jūs kalbėjote apie tai, kad taryba turėtų rodyti pavyzdį visoms kitoms institucijoms. Būtent, e, į, būtent šią mintimį aš ir vadovausios savo darbe. Taigi, dėkoju Jums už Jūsų pasiūlymą. Ir ponia Grasler pateikė labai svarbų klausimą. Ji paklausė iš tikrųjų, kas pasikeitė, ką mes sugebėjome pakeisti. Na, galiu pasakyti, kad realiai bent jau tiek, kiek galime komentuoti tarybos biudžetą, jokios pažangos nebuvo padaryta. Bet dėkoju Jums, ponė, už tai, kad Jūs pasiūlėt pažiūrėti į tai, dėl ko duomenų apsaugos priežiūros tarnyboje bei ombudsmeno tarnyboje ženkliai padidėjo darbuotojų skaičius. Na, iš tikrųjų panašu, kad e, tai yra pasaka be galo. Ir būtų protinga kiekvieną kartą, kai yra skiriami nauji auditorumų nariai, turime atkreipti jų dėmesį į visas šias problemas. Dėkuoju ir poniai Andersen už jos pastabas. Jos buvo kritiškos, tačiau man atrodo, kad iš tikrųjų jūs norėjote pagirti mano darbą. Aš, su, aš suprasiu jūsų pastabas kaip komplimentą. Aš esu labai ramus žmogus. Ir panašu, kad kantrybės e, dar turiu. Ir tai pravers santykiuose su taryba. Pone, jūs esat pirmoji Europos parlamento narė, su kuria man teko susidurti prieš penkerius metus, kai pirmąją kartą įžengiau į šiuos rūmus. Ir jūs paklausėt apie tai, kokį laišką parašėme tary, tar, tarybai. Mes tiesiog paprašėme, kad taryba atvyktų pas mus, tam, kad mes galėtume viską su jais išsiaiškinti. Ačiū labai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ko, iki kovo antros dienos galite teikti savo pakeitimus. Perėsime prie kito darbo atvarkės punkto 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas 7, 8, 9, 10 Europos plėtros fondai. Pone Ajala Zender, pranešėja žodis. Sí, gracias. Perdone, voy a mirar dónde tengo los documentos. Ačiū labai. Turiu pirmiausia susirasti reikiamus dokumentus. Na, pagaliau radau. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už susidomėjimą, kurį išreiškė mūsų kolegos. Manau, kad e, kadangi jau pranešimas parengtas, tai galime diskutuoti apie jį. Norėčiau padėkoti ir už pakeitimus, kuriuos jūs tikriausia atsiųsite man. Prieš jūsų akis pranešimas, kuris buvo parengtas kartu posėdžiaujant su ponu Uškevič e, auditorumų nariu ir komisijos atstovais. Mes e, sėdėjome kartu su komisijos atstovais ir bandėme ieškoti sričių, kurios dar galima tobulinti. Taip pat žiūrėjome, kokias sritis e, galima keisti. Visą tai bandžiau atspindėti ir savo e, pranešime, tai atsispindėjo ir pakeitimuose. Ponas Užkievič, auditorumų narys, taip pat pateikė savo pastabų, jo pastabas taip pat įtraukiau į šį pranešimo projektą. Galbūt čia neatsispindi visos dabar vykstančios diskusijos. Akcentavau ir ateities perspektyvas ir finansinį programavimą. Europos plėtros e, fondai neturėtų būti e, formuojami remiantis kažkokiais kitais kriterijais nei um, Europos Sąjungos. Labai svarbi yra vystomoji pagalba. Um, EFRE, pavyzdžiui, ir uh, fondų veikla yra labai kompleksiška. Dabar įsigaliojo Lisabono sutartis. Ir uh, vyks fondų restruktūrizavimas, todėl kai kuriuose srityse kyla abejonių dėl daugiamečių finansinių programų. Europos išorės veiksmų tarnyba yra dar tok, tokia tarnyba, kurios veikla nėra visiškai aiški. Aš bandžiau pateikti ir idėjų dėl galimo būsimo restruktūrizavimo. Taip pat bandžiavau akcentuoti pačios svarbiausius sektorius. Svarbu akcentuoti tai, kad fondai nėra vyriausybinės organizacijos, tačiau um, iš jų teikiama pagalba nevyriausybinėms organizacijoms. Turiu pasakyti, kad nevyriausybinio organizacijų skaičius išaugo, uh, tačiau mes neturime sudaryti tokio įspūdžio, kad naujai įsisteigusios nevyriausybinės organizacijos nebegaus paramos iš fondų biudžeto. Dėl audito rūmų pastabų. Nerima kelia konkrečios kvotos. Pastebėjome klaidų, kai kur pateikta statistinė informacija yra nepakankama e, ypač kalbant apie biudžeto asignavimus. Ir aš aiškiai parašiau, kad mes kaip komitetas reikalaujame, kad komisija pateiktų savo rekomendacijas, kaip būtų galima uh, išvengti esamo fragmentavimo, kai būtų galima patobulinti egzistuojančias e, sistemas ir komisija dar šiais metais ketina pateikti šias rekomendacijas, kurių dėka mes tikimės ateinančiais metais bus išvengta klaidų. Dėl subsidijų. ir biudžetinės paramos. E, biudžetinė parama yra labai svarbi, ypač vykstant krizėms, pavyzdžiui, Angoloje arba krizė Haityje, Nigerija. Yra numatyta greita biudžetinė parama iš, pavyzdžiui, EFRE fondų, kuri yra skiriama nedelsiant reaguojant į vieną ar kitą krizę. Norėtume, kad komisija kuo greičiau atsakytų į mūsų pateiktus klausimus, nes komisija jau turi numatytą sistemą, greito reagavimo į katastrofas e, sistemą. Uh, kuri padeda komisijai sureaguoti į pasaulyje vykstančias katastrofas. Aišku, įsigaliojus Lisabono sutarčiai pats teisinis pagrindas E, kiek keičiasi, aš tai atspindėjau ir savo pranešime. Manau, kad kartu su audito rūmais turime sukurti tokią sistemą, kuri būtų vis dėlto paprasta, tačiau tobulesnė ir numatanti ir e, kontrolės galimybę skiriant skubę pagalbą. Pastebėta, kad kai kuriais atvejais e, ši kontrolė taikant skubę biudžetinę paramą nebuvo įmanoma, nes nebuvo pakankamai pateikta dokumentų. Mes komisijos norėtume paprašyti, kuo skubiau pateikti savo rekomendacijas, kad šie trūkumai būtų pašalinti. Kaip jau minėjau, egzistuoja skubios pagalbos sistema, tačiau jei nėra kontrolės jai, tai tuomet ta pagalba nebus skaidri. Dėl tarptautinių organizacijų Aš šią temą taip pat kalbėjau su komisijos atstovais. Kalbant apie auditą, ypač bendradarbiaujant su jungtinėmis tautomis, nėra jokio teisinio pagrindo, kaip vykdyti kontrolę. Ir aš bandžiau gauti visus reikiamus dokumentus, kaip turėtų būti reguliuojamas ES fondų ir jungtinių tautų organizacijos bendradarbiavimas, tačiau vis dėlto atsakymų taip ir neradau. Manau, kad e, čia ši problema uh, yra opi ne tik kalbant apie Europos plėtros fondus, tačiau ir apie kitas agentūras, kad ir pavyzdžiui pagalbos Kosovoj agentūrą. Ateityje bus e, ir visai kitokių bendradarbiavimo formų, daugia šalių bendradarbiavimo formų, nes ES vis aktyviau reiškiasi tarptautinėje arenoje. Mes norime kad mūsų bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis ir kitomis tarp valstybinėmis organizacijomis būtų um, veiksmingas, tačiau vis dėlto kontrolės nėra ir audito rūmų numatyti mechanizmai yra taikomi dažnai atsainiai. Ir komisija neturėtų teisintis jau įprastais argumentais. Taigi šiais metais turėtume sukurti tinkamas kontrolės sistemas dėl žmogiškųjų išteklių. Norėtume, kad įvyktų struktūriniai pokyčiai tiek Europos Sąjungoje, tiek turint omenyje, kad Europos Sąjunga tampa pasaulinio lygio žaidėja. Mes e, tampame matomi ir Haičio patirtis parodė, kad e, į Haitį vyko Europos komisijos, Europos e, Sąjungos tarybos atstovai. Mes stengiamės teikti kuo skubesnę pagalbą žemės drebėjimo aukoms ir remianti šią patirtimį turėtume atitinkamai formuoti žmogiškųjų išteklių politiką. Turime visada pagalvoti, kokie, kokiais instrumentais turėtume remtis teikdami pagalbą, turėtume tamprai bendradarbiauti su audito rūmais, kad jie leistų skirti daugiau asignavimų. Tačiau turime užtikrinti, kad E, mūsų paskirta pagalba būtų naudojama tinkamai. Aš pritariu čia užsienio reikalų komiteto nuomonėje, kuri, kurioje reikalaujama paramą naudoti tikslingai. Tikiuosi, kad mes sulauksime atsakymų į savo klausimus iš komisijos. Aš norėčiau pono Užkievič reikalui esant taip pat aktyviai dalyvauti rengiant atsakymus. Ir galbūt, jei jis dabar galėtų atsakyti į kitus klausimus, tai e, pirmininko norėčiau paprašyti suteikti žodį ponui Uškevič. Ačiū labai. Pradėsime diskusijas, ponia Ulmajer. Pone pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos, pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Ajala Sender. Mes tikrai puikiai bendradarbiavome. Kita vertus turiu pasakyti, kad pats pranešimas yra labai tikslus ir daugeliu atveju jame atsispindi pačios svarbiausios problemos, su kuriamis susidurėme formuodami Europos plėtros fondų biudžetą. Labai gaila, kad e, ir ateityje neišvengsime to fragmentavimo. Mums, manau, labai sunku bus pasiekti, kad vystomosios pagalbos politika būtų koordinuojama iš ES e, centrų. Kol kas e, nėra konkrečių reikiamų struktūrų tokiai vystomai pagalbai teikti. Kitas dalykas, noriu pabrėžti, kad įsisteigus ES išorės veiksmų tarnybai, manau, kad mes turėtume būti informuojami apie tai, e, kokius veiksmus koordinuoja išorės veiksmų tarnyba, kaip ji e, plėtos savo kaiminystės politiką. Tai yra, turėtume sulaukti atsakymo į klausimą, kaip turėtų atrodyti mm, veiksminga koordinavimo politika. Taip pat noriu pabrėžti, kad daug diskutavome apie pabėgėlių, apie teisinės apsaugos prašančiųjų politiką, politinio prieglopščio politiką. Manau, kad turime stengtis, kad gyvenimo sąlygos e, visose žemės kampeliuose būtų patenkinamos, kad tie žmonės gyvenantis baisiose sąlygose taip pat galėtų naudotis minimaliais standartais, kad jie nebūtų tiesiog išvyjami iš tų šalių, kuriuose prašo pagalbos. Kitas dalykas - biudžeto asignavimai, biudžeto parama. Turiu pasakyti, kad biudžeto parama iki šiol yra nepakankama. Pirmiausia, dėl to, kad audito rūmai apskritai neturėjo pakankamai dokumentų, kuriais remdamiesi galėjo parengti savo ataskaitą. Kita vertus, pasitaikė ir daug klaidų, bet to biudžetinį, skiriant biudžetinę paramą, dažnai buvo labai sunku nustatyti pačius tikslus ir tos paramos gavėjus arba um, tas aplinkybės, kuriams esant skiriama biudžetinė parama. Tuo tarpu manau, kad mes turime užtikrinti, kad biudžeto parama būtų skiriama laikantis labai griežtų kriterijų, kad mūsų mokesčių mokėtojai žinotų, kur yra išleidžiami jų pinigai. Uh, Deja, turiu pasakyti, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse klesti korupcija, tame tarpe ir vyriausybės lygmenyje. Taip pat e, korupcija pastebima ir tose valstybėse, kurioms skiriama parama. Taigi čia turėtume kai kurias procedūras e, stiprinti. 35 punktas investicinė priemonė. Aš pritariu, kad mes parlamente turėtume tikrinti Europos investicinis bankas taip pat turėtų prisidėti prie investicinio mechanizmo valdymo. Reikėtų tikrinti, ar investicinėmis priemonėmis yra pasiekiama užsibrieštų tikslų. Buvo kalbėta apie tai, kad e, investicinės priemonės biudžeto įvykdymas taip pat turėtų būti tvirtinamas. E, taip siekiant patikrinti, ar pavyzdžiui suteikti kreditai buvo suteikiami teisingai ar ne reikėtų sukurti kažką panašaus į bankinę priežiūrą, bankinės priežiūros instituciją. Turiu pasakyti, kad tikrai ne parlamento reikalas yra e, kontroliuoti investicinės priemonės biudžetą. Manau, kad mes turėtume žiūrėti, kokių tikslų siekiama skiriant investicinę priemonę, o pati priežiūra tai yra jau bankų priežiūros klausimas, o ne parlamento kompetencijos klausimas. Ačiū labai ir baigdama noriu labai padėkoti Europos audito rūmams už labai tikslų darbą. Aš dažnai pamirštu padėkoti, atleiskite man, todėl dėkoju dabar ačiū. Ačiū. O dabar suteikime žodį audito rūmų atstovui ponui Šnėris. Šnėris. Dėkoju. Gerbiamasis pirmininkė, ponios ir ponai, Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už man suteiktą žodį. Svarbiausias klausimas, kurį iškėlė ponė Zender, yra toks. Ji klausia, ar aš galėčiau kažką pasiūlyti. Norėčiau išreikšti pasitenkinimą tuo, kad rekomendacijos remia nuomonės bei rekomendacijas, kurias publikavo auditorumai. Taigi, trumpai tariant, manau, kad Europos parlamento rekomendacijos yra išsamios, visa apimančios ir akcentuojančios pagrindinės problemas. susijusią su pagrindinėmis temomis, o būtent ES teikiama išorės pagalba trečiosiam šalims. Jums leidus pakomentuosiu keletą dalykų. Kyla klausimas, ar galima supaprastinti kontrolės ir netidėliotinos pagalbos sistemas. Manome, kad tai yra įmanoma. Dabar teisingumo atsiprašau, auditorių rūmai intosai lygmenių, aukščiausiojų tarptautinių lygmenių įgyvendina projektą, kurio tikslas yra paskatinti aukščiausio audito institucijų, aukščiausio audito institucijų bendradarbiavimą tarp įvairių valstybių, siekiant peržiūrėti senus ir parengti naujus apskaitos standartus. Nekalbėsiu apie įprastinės problemas, e, kurios kyla, pavyzdžiui, įvykus stichinėms ar žmogaus išprovokuotoms nelaimėms. Neakcentuosiu, koks svarbus bendradarbiavimas tokiais atvejais. Tačiau bendradarbiavimas tarp įvairių tarptautinių naudos teikėjų tokiais atvejais yra ypatingai naudingas. Mes tikimės, kad intosai pastangos padės, kaip sakė ponė Zender, ne tik supaprastinti veiksmus. Išorės auditoriai turi turėti galimybę gauti atitinkamus finansinius dokumentus, nes jei jų neturi, yra tarsi be rankų. Maždaug 6 procentų biudžeto vykdymo negalime įvertinti dėl to, kad negalime gauti atitinkamų dokumentų. Dar viena problema. Biudžeto parama. Norėtume padėkoti Europos parlamentui už tai, kad padėjote auditorumams įgyvendinant visas mūsų veiklas. Spartinant nau, naujo požiūrio gyvendinimą ir teikiant pagalbą ne ES valstybėms. Aišku, audito rūmai neprieštarauja tokio pobūdžio pagalbai, tačiau manome, kad čia atsiranda uh, keletas rizikos veiksnių sėtinų su šia veiklos kryptimi. E, tie veiksniai ypač sėtini su tuo, kad e, tokios paramos gavėjai yra valstybės, kurios neturi išplėtotų demokratinių sistemų. Todėl ten įsigaliojusi korupcija. Taigi turime atsižvelgti į šiuos rizikos veiksnius. Vienoje iš mūsų rekomendacijų kviečiama parengti mechanizmus, leisančius Europos piliečiams suteikti tam tikrų garantijų. Dėl to, kad mūsų sprendimai atitinka pagrindinius principus bei standartus. Kita rekomendacija kalba apie ataskaitų skaičių. Kviečiame parengti daugiau specializuotų ataskaitų, skirtų atitinkamoms rytims, įskaitant ir pagalbą, pa, paramą biudžetui. Noriu priminti, kad šiuo metu yra nagrinėjami 11 atitinkamų sričių, atitinkamų ataskaitų. Ketinama parengti keturias specializuotas ataskaitas, dvi iš kurių bus skirtos klausimams susijusiems su tiesioginė biudžetinė parama AKR valstybėms a, a, Pietų Amerikoje ir Azijoje taip pat efektyvi pagalba Pietų Kaukazo valstybėms. Manoma, kad tokios, šios ataskaitos bus labai įdomios ir aktualios jūsų komitetui. Buvo kalbėta apie tiesioginės biudžetinės paramos pagerinimą. Ir dar vienas aspektas, kuris yra nemažiau svarbus – turbūt pasisakau jūsų auditorijai paskutinį kartą, ponios ir ponai. Taigi norėčiau padėkoti jums visiems už susidomėjimą šią sritimi. Esu uh, labai laimingas girdėdamas, kad jūs vertinate mūsų bendrus susitikimus kaip labai naudingus leidžiančius koordinuoti mūsų veiklą. Taigi audito rūmų vardu dėkoju iš puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū Jums. Toliau žodis Europos komisijai, ponia Hai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie kai kurių aspektų išsakytų diskusijos metu. Pirmiausia, EDF biudžetas. Dabar įgyvendiname dešimtąjį e, projektą. E, būta penki ar šeši pasiūlymai dėl e, fondo biudžeto. Na, o naujos finansinės perspektyvos kontekste mes teiksime tarsi tą patį pasiūlymą, tačiau jau E, suvokdami, kad ED biudžeto pasiūlymas bus integruotas į bendrą ES biudžeto pasiūlymą. Komisija pasisako už tai, tačiau pritarime Europos parlamentui ir manome, kad teikiant pagalbą nestabilioms valstybėms, kaip sako pranešėjas, būtų galima taikyti specializuotas sistemas kurių jau turime. Noriu priminti, kad dalis Europos plėtros fondo yra įgyvendinama per ECO ir dalį biudžeto būtent galima būtų panaudoti taip. Būtent e, tokiu pobūdžiu mes teikiame pagalbą Haičiui ir kitoms valstybėms patiriančioms problemas. ECO yra e, šiek tiek lankstesnė, lengviau valdoma sistema. Kitos sistemos yra skirtos krizių likvidavimui ar pagalbai po krizės. Kai kurias taisyklės komisija praeitais metais pataisė, pagreitindama sprendimų prieimimą ar procesų įgyvendinimą. Taip pat sėtina su viešaisiais pirkimais. Dažnai šie procesai kritikuojami dėl lėtumo, tačiau dažnai sunku įgyvendinti tokius sprendimus, kadangi atitinkamuose valstybėse nėra nusistovėjusių procedūrų. E, dėl to procesai sulėtėja. Be kitako rengiame gairias dėl biudžetinės paramos nestabiliuose valstybėse. Tokių galimybių yra. Auditorumai gana kritiškai įvertino biudžetinę paramą, ponė Kristinger taip pat išsakė kritinių pastabų. Tačiau norėčiau priminti, kad audito rūmų pastabos yra ganėtinai formalaus, bet nepraktinio pobūdžio. Dažnai uh, auditorumai kabinėjasi prie žodžių, tačiau noriu pasakyti, kad komisijos taisyklės yra ypatingai griežtos, yra išanalizuojamos e, sąlygos, pagal kurias bus teikiami mokėjimai, sąlygos, pagal kurias valstybė gauna biudžetinę paramą. Tai reikalinga tam, kad išsiaiškintume, jog parama iš tikrųjų bus efektyvi. Neseniai kalbėta apie rizikos veiksnius. Taip, tenka pripažinti, kad tose šalyse esama rizikos. Jeigu jos nebūtų, nereikėtų ir teikiamos pagalbos. To reikia nepamiršti. Riziką reikia vertinti, atsižvelgiant į mūsų užsibrieštus tikslus. Taigi, kalbant apie biudžetinę paramą, manau, kad turime nepamiršti, jog dirbame ne vieni Valstybėse, kurioms teikiama biudžetinė parama, komisija aktyviai bendradarbiauja su kitomis donorėmis, ypač tomis valstybėmis narėmis, kurios teikia biudžetinę paramą, taip pat tarptautinių valiutos fondų pas, pasaulio bankų. Taigi plėtojimas, bendradarbiavimas, dalinamės ataskaitomis, dirbame kartu. Na, o kalbant apie tarptautinės organizacijas Iš ties esama trūkumų bendradarbiaujant su jomis. Štai pavyzdžiui, rėminėme susitarime su jungtinėmis tautomis. Jungtinės tautos reikalauja, kad mes, komisija ar audito rūmai, pateiktume tam tikrus dokumentus, tačiau dažnai atitinkamų dokumentų iš jų nesulaukiame laiku. FAFA susitarimas yra peržiūrimas Manau, kad jūsų komitetas leidžia pasiekti aiškumo dėl bendro finansinio ir administracinio susitarimo. Galbūt audito rūmai patvirtins, kad per einamuosius ataskaitinius metus tarptautinės organizacijos mums pateikė visų dokumentų, kurių reikia. Dėkuoju uždėmesio, dabar steiksiu žodį kolegai. Dėkoju, mes remiame audito rūmų e, kvietimą suteikti jiems sąlygas dirbti ir bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis. Čia esama problemų, apie jas žinome ir uh, siekiame paspartinti procesą. Uh, Liūdna, kad ne visada auditorumai gauna reikiamų dokumentų. Mes dirbame per jungtinių tautų sistemą, per jungtinių tautų atstovybę čia Briuselyje, bandome išsklaidyti nesusipratimus, paspartinti dokumentų sklaidą ir mainus, nes dažnai kliūčių atsiranda dėl e, pačių keiščiausių nerimtų problemų. Per pastaruosius metus E, plėtojame santykius su jungtinėmis tautomis. Tai aktualu abiems stambioms organizacijoms. Toks bendradarbiavimas yra ypatingai svarbus. Svarbu išaiškinti jungtinėms tautoms, ko siekiame mes, kad šios laikytųsi atitinkamų susitarimų nuostatų. Ačiū. Dėkoju. Pone Holmer, dar kartą. Mielas kolegės ir kolegos, aš e, noriu kreiptis į komisiją, kad nekalbėtume taip beviltiškai apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Man susidaro toks įspūdis, kad po susitikimo su auditorumų atstovais ir pastudijavusi patį pranešim, pačią ataskaitą, turiu pasakyti, kad mes čia nekalbame apie menkas klaideles. Mes uh, Kalbame apie rimtas klaidas, apie rimtas problemas, kurios kartojasi kasmet. Aš pirmą kartą buvau susitikusi su audito rūmų atstovais, nežinojau, kad taip yra, tačiau panašu, kad jau keletą metų audito rūmai kiekvienais metais fiksuoja klaidas nereikėtų aplaidžiai žiūrėti į šias apraiškas, nes priešingų atveju mes tiesiog užmerksime akis prieš realybę. Skirdami biudžetinę paramą turime atsižvelgti į konkrečią realybę. Turime pripažinti, kad teikdami biudžetinę paramą susidurėme su problemomis ir paramą gaunančios valstybės taip pat turi problemų. Būtent todėl norėčiau paprašyti, kad pačios formuluotės nebūtų labai švelnios, kad tikrai um, kritiškai pažvelgtume į šią situaciją ir permastytume biudžetinės paramos savoką. Ačiū. Ačiū. Na ir galiausiai, ponė Rasenda, prašom. Ačiū pirmininkė. Suprantu, E, kokia yra komisijos pozicija, esame apie tai nekartą diskutavę. Auditorumų ataskaita šį kartą buvo labiau pozityvi. Joje a, e, sakoma, kad ataskaitos didžiąją dalimi buvo teisingos atsiprašau, sąskaitos buvo teisingos ir tai yra didelis pasiekimas. Be kita ko būta ir tam tikrų aspektų, kurie mus neramina. Komisija kalba apie dialogo su auditorumais gilinimą. Štai norėčiau padėkoti ir komisijai, ir auditorumams, konkrečiai ponui Užkevičiui. Aš manau, kad auditorumų atstovų dalyvavimas yra mums labai naudingas. Turbūt svarbiausia konstruktyvi krizi, rizik, e, kritika. Ir komisija per šį procesą daug ko išmoko. Džiugu, kad yra suinteresuotumas siekti pažangos, sprendžiant likusias problemas dėl visomos, visomosios pagalbos. Svarbiausia, kad ji laiku pasiektų naudos gavėjas valstybės, kurios e, susiduria su rizika, yra patyrusios e, stichinių nelaimių, bet vis dėlto e, nemažiau svarbi ir biudžeto kontrolė. Pritariu poniai Holmar dėl to, kad mus neramina kai kurios apraiškos. Europos Sąjunga ištiesia draugiškumo ranką toms problemas patiriančioms valstybėms, bet nepamirškime, kad kalbame apie mūsų piliečių pinigus. Taigi siekime, kad apskaita būtų visiškai skaidri pritariu kolegų pakeitimams, manau, kad pasiūlyti pakeitimai padės prieartėti prie mūsų tikslo, padės vykdyti e, dialogą su komisija. Aišku, išorės veiksmų tarnyba dar tik pradeda savo veiklą, taigi kol kas labai a, per anksti galvoti, kokį pavydalą įgauši politiką, kai bus įgyvendinami atitinkami veiksmai. Dėkuoju. Labai ačiū, pasimatysime vėliau.